Be to, aš pana Mastalką ir Speronį e, paskelbiau pakaitiniais nariais. EPP, SRD, ALDE, Žaliųjų, Vieningųjų kairiųjų ir frakcijai nepriklausančių narių vardu gavau prašymą paskirti delegacijų pirmininkus. E, kandidatų sąrašas yra pateiktas protokole. Jei iki mm, protokolo patvirtinimo nebus sulaukta jokių pastabų, protokolus tvirtinsime. E, pagal